posėdį. Pirmasis punktas darbo tvarkėje yra bendrusios diskusijos dėl Europos išorės veiksmų tarnybos. Yra parengtas pranešimas, kurį parengė ponia Greslė ir ponas Rivelini dėl rezoliucijos pakeitimo dėl finansinio reglamento, dėl bendrojo Europos bendrijų biudžeto pakeitimas skirtas Europos išorės veiksmų tarnybai. Taip pat yra pono Rapkai pranešimas dėl pareigūnų tarnybos nuostatų ir dalinio nuostatų pakeitimo. Ir taip pat yra pono Gualtieri ir pono Surien pranešimas dėl teisamojo biudžeto, antrasis skirsnis, Europos taryba Europos vadovų taryba ir trečiasis skirsnis komisija bei dešimtasis skirsnis Europos išorės veiksmų tarnyba. Europos komisijos vicepirmininkė, vyriausioji įgaliotinė, taip pat e, komisarė Levandovski, komisarė Ševčevič. Tarybos atstovai atvyksta, yra eismo problemų ir po kelių minučių jie turėtų jau įeiti į salę. Taigi, mėly kolegos, e, ponai ir ponios, greitai užbaigsime paskutinį labai svarbaus teisėkuros proceso etapą. Kalba eina apie svarbų tarp institucinį darbą. Greitai steigsime ambicingą, atskaitingą, tolyn žvelgiančią išorės veiksmų tarnybą ES. Teisėkuros tekstai, kurie šiandien mums yra pristatyti, keičiant e, darbo reglamentą, finansinį reglamentą ir taip pat yra teisamojo biudžeto pranešimas. Šiandien aptarsime šios pranešimus, na, o balsuosime rytoj. Tačiau tai yra sėkmingas iš tiesų mėnesių dėrybų vaisius dėrybų įvykusių tarp Europos institucijų, siekiant bendrojo tikslo, kaip būtų galima pasirūpinti, kad ES balsas būtų išgirstas ir skambėtų platesniu mastu pasaulyje. Mes kaip Europos parlamentas prisimame savo atsakomybės labai rimtai. Buvome įsitikinę, kad išorės veiksmų tarnybos srityje, kaip ir kitose srityse, bendrijos metodas e, turėtų vyrauti. Na ir šiandieną su nekantrumu laukiame šių galutinių diskusijų ir ypatingai laukiame, kuomet 2010 m. gruodžio 1 d. pradės dirbti tarnybą. Praėjus vieneriems metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo Na ir pirmiausia, išklausysime pranešėjų. Pirmiausia, ponia Greslė. Prašau, ponia, žodis jums. Pone pirmininkė, Lady Ashton, ponė Šepčevič, komisarė Lewandowski, tarybos atstovai, mėly kolegos. Na, aš savo ruoštų norėčiau pasakyti, kad tikrai labai laukiu, kuomet pradės dirbti ši tarnyba, linkiu jai visokiojo sėkmės, nes ši tarnyba turi labai sėkmingai dirbti tartautiniu mastu. Ir aš manau, kad institucijos parodė, kad gali puikiai atlikti savo darbą. Parlamentas buvo šio sprendimo prieimimo dalis ir, na, sprendimus priminėjome gan greitai, kartais gal perdėm greitai tam tikrose srityse. Na, dabar įžengėme į naujus vandenis. Ir tai yra neištirta teritorija mums. Uh, kadangi esu biudžeto kontrolės komiteto narė, aš tikrai esu labai sunerimusi dėl tam tikrų tarnybos veikimo aspektų, ypatingai dėl tarnybos sugebėjimo užsitikrinti tinkamą priežiūrą. Mes kartu su ponu, ponu Rivelinį pranešime bandome spręsti šios klausimus ir bandome ieškoti įvairių sprendimų, Mes įgyvendiname parlamento prerogatyvas dėl išlaidų ir padidiname skaidrumo reikalavimus ir atsiskaitimo reikalavimus. Mes norime užtikrinti finansų kontrolę ES ir ta finansų kontrolė turi būti tinkamai užtikrinama išorės veiksmų tarnyboje. Taip pat reikalaujame, kad būtų vykdoma teisinga buhalterija ir auditas, nes tai yra labai svarbu veiksmingam darbui. Europos vystimosi fondas ir jos, jo integravimas į biudžetą dabar irgi yra mūsų darbo tvarkėje, biudžeto, biudžeto patvirtinime taryboje. Na ir mes kartu su pranešėjų, kitais šešėliniais pranešėjais, kurie pritarė kompromisui, daug dirbome šioje srityje. Taip pat norėčiau padėkoti uh, Belgijai pirmininkančiai valstybei, kadangi jie irgi atliko puikiai savo darbą. Na, dabar išorės veiksmų tarnybai tenka uždavinys viską susitvarkyti teisingai, 10 procentų jau yra e, paskirta. Pone pirmininkė, man yra skirtos 3 minutės, sako kalbėtoja. Pirmininkas. Mes dar pasiūlėme vieną minutę uh, diskusijų pabaigoje jums skirti, bet jeigu norite, galite tą minutę išnaudoti ir dabar. Prašau. Ačiū, pirmininkė. Kiek profesionali gali būti ši tarnyba, jeigu nežino tiksliai, kokie yra jos uždaviniai. Mes turime labai tiksliai apibūdinti tuos uždavinius. Ir aš manau, kad tas procesas jau buvo vilkinamas per dėm ilgai. Reikia spręsti tuos klausimus, kuo galima greičiau. Aišku, personalo vystimas irgi yra labai svarbi tema. diplomatų iš valstybių narių įtraukimas į tarnybos darbą irgi gali kelti tam tikrų problemų. Na, mes bandėme kritiškai vertinti situaciją, bet ir išsakome jai paramą biudžeto kontrolės komitete ir mes linkime jai visokio pasiekmės Europoje ir visame pasaulyje. Dėkoju. Išnaudojate lygiai tris minutės. Krišencijo Rivelini, prašau. Grazie, prezidente, onorevoli kolegi. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos, ponė Ašton. Dabar Europos bendrijų bendrajam biudžetui taikomas finansinis reglamentas, jau dalinis keitimas. E, kaip žinia, šią naują diplomatinę tarnybą, šį naują diplomatinė tarnyba yra numatyta pagal Lisabono sutartį. Jai priklausys komisijos, tarybos, valstybių narių atstovai ir ši tarnyba atstovaus ES diplomatinėje srityje. Manau, kad atlikome neblogą darbą. Bent jau iš pradžių pirminėme projekte e, slipėjo nemažai pavojų šios tarnybos, kurime būtent dėl struktūros šios tarnybos ir ypač dėl e, finansinio struktūros biudžeto valdymo. Iki šiol bent jau nebuvo visa tai labai aišku ir bu, slypėjo pavojus, kad e, čia galėjo būti ir sukčiavimų. Na ir dabar vienintelė institucija tiesiogiai atstovaujanti piliečius, parlamentas jau nuo pat pradžių pradėjo diskusijas, diskusijos taip pat kilo ir komisijoje bei taryboje šiuo klausimu. Na ir pasikonsultavę, ilgai tiksliau konsultavęsi su pirmininkaujančia Belgija bei su komisija, pagaliau pasiekėme susitarimo ir atrodo, pagal dabartinį susitarimą parlamento vaidmuo yra stipresnis, jo balsas yra labiau pripažįstamas, Komisija turėtų parengti išsamų pristatymą šios ryties, kurioje turėtų būti išvardintos visos veiklos išlaidos skirtos šiai tarnybai bei bendrai užsienio saugumo politikai. Dabar pirmasis straipsnis. Pirmajame straipsnėje yra išvardinamos visos ES institucijos bei atsakomybė tenkanti joms komisijos generalinių direktoratų vadovo atsakomybė taip pat čia yra aptariama. Valstybių narių atstovai dalyvaus tarnybos veikloje, kaip žinia, yra numatytas e, kontrolieriaus vaidmuo iki 2013 metų. Na ir dabar ES tikslas būtų įgalinti ir padaryti atsakingus tuos laikinuosius darbuotojus. Kaip žinia, finansinis reglamentas bus peržiūrimas kas treji metai. E, biudžeto įvykdymo, įvykdymo tvirtinimas čia galėtų būti įtrauktas į šią sritį. Taigi dabar Dėrybų rezultatai yra labai neblogi, ypač parlamentui buvo pripažintas pagrindinis e, parlamento vaidmuo, svarbiausias vaidmuo ir dabar tai, kad išvardėmos visos institucijos, reiškia, kad e, finansinė kontrolė yra vykdoma vienodų metodų ir visiems. Taigi tuo mes ir džiaugiamės. Dėkoju, jūs taip pat išnaudojate visą jums skirtą kalbėjimui laiką. Pona, ponia Rapkai, keturios minutės plus dvi. Ar galėčiau tai pasiūlyti jums? Ja, das ist schon, das ist schon möglich. Dann schauen wir mal, wie viel ich jetzt. Taip, galime ir taip padaryti. Pasižiūrėsime, kiekgi išnaudosiu laiko dabar. Na ir šiek tiek laiko paliksiu e, vėlesnei reakcijai, sureagavimui. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kai sakau kolegos, kreipiuosi ir į ponę Ešton, į poną Sefkovičių, į, tary, į tarybos pirmininką, nes mes juk kartu kaip kolegos kolegeliai dirbome, bendradarbiavome ir be šio bendradarbiavimo nebūtume pasiekę tų rezultatų, rezultatų kuriuos turime dabar. Norėčiau pasakyti, kad nereikia stebėtis, jog, vis, jog, jog tik dabar tai apie tai pradedame kalbėti. Kai pono Broko pranešimas buvo pristatytas, buvo suorganizuotas pirmasis pasikeitimas požiūriais, buvo Savaime aišku, kad buvo reikalingas parengiamasis darbas, parengiamojo darbo etapas, nes kai, subjektai, kai kurių subjektų darbas būtų taip vėlavęs. Buvo tarp parlamento ir tarybos pasiektas sutarimas dėl šios tarnybos įsteigimo. Ir šiame susitarime yra taip pat ir techninių nuostatų, kuriuose kalbama apie, tarn, apie pareigūnų nuostatus. Ir detaliai buvo apžvelgti organizaciniai klausimai. Buvo įvairių interpretavimų mūsų, dar, mūsų darbo e, eigoje, tačiau atrodo, kad kolegialumas čia nugalėjo. E, dabar dėl tarnautojų nuostatų. Į juos e, reikėjo integruoti tris dimensijas. Sutartyje sakome, kad tarnyba yra sudaryta iš komisijos ir tarybos bei valstybių narių diplomatinių tarnybų atstovų. Na, o štai toji trečioji kategorija yra kaip ir nauja mums dimensija, dėl to kilo daugiausiai problemų. Taigi turėjome kažkaip tai tarp vyriausybinį darbą ir bendrijos darbą bandyti suvienyti. tarp vyriausybinis e, darbas e, buvo nemenkas, dirbome visi kartu ir rezultatais esame patenkinti. Taip pat reikėtų užtikrinti e, vyrų moterų lygybę, geografinio principo laikymas. Mes norime, kad ši tarnyba būtų moderni, teisingai dirbtų, kad lyčių lygybė būtų užtikrinta Mes e, žinome, kad jūs, ponia Ešton, be oficialių nuostatų dar esate ir savo pareiškimą padariusi atskirą dėl lyčių lygybės ir geografinės pusiausvaros užtikrinimo. Mums taip pat reikalingas ir lojalumas iš šių trijų kategorijų darbuotojų vyriausiai galiotiniai. Reikės galbūt šiek tiek padirbėti su veto teisė diplomatinėms tarnyboms suteikta, kai kalba eina apie valstybių narių diplomatinių tarnybų atstovus. Tad tam sprendimą dar reikės surasti. Nereikėtų visko galbūt pernelyg e, labai prastai vertinti. Šiai tarnybai reikalinga sava atskira tapatybė. Šios tarnybos darbuotojus vienis bendras tikslas. Svarbu yra jiems užtikrinti nuolatinius mokymus, tiksliau mokymus, kurie truktų visą jų karjerą tarnyboje. Norėčiau padėkoti vyriausiai įgaliotiniai, kad ji ir čia atvyko pasisakyti bei pasakyti, kad šis darbas jai yra labai svarbus. Jos dalyvavimas rodo, kad šiai dimensijai yra skiriamas ypač svarbus vaidmuo tarnyboje. Taigi bendrai paėmus darbas atliktas yra tikrai puikiai ir manau, kad jau gruodžio pirmą ši tarnyba galės pradėti veikti. Ačiū, mėly kolegos. Jūs pasilikote vieną minutę diskusijų pabaigai. Dabar kviečiu kolegą Roberto Gualtieri. Ačiū. Lady Ashton, mėly komisarai, parlamentas patvirtino naujo, naujos biudžeto kategorijos sukūrimą, naujai, skirtą naujai tarnybai, jos įsteigimui ir taip pat papildomus fondus personalo atlyginimams. Labai džiaugiamės tai matydami, kadangi žinome, kad Europai reikia tos tarnybos ir reikia kuo galima greičiau. Bet akivaizdu, kad biudžeto institucija turi būti įtraukiama į bet kokias diskusijas šiuo klausimu. organizacija, kuri reikia, reikia žiūrėti ir kitų metų, kitų metų biudžetą ir kitus dalykus. Ir dabar tai patvirtinome ir tai sustiprins Madito susitarimo pasiekimus. Norėčiau pasakinti kitus pranešėjus, ponę Greslę, poną Rapkai, poną Rivelinį ir taip pat e, susijusius komisarus ir Lady Ashton. Dabar žinome, kad visi, kurie dirbs tarnyboje, turės tas pačias teisės ir tas pačias prievolės nepaisant e, koks bus jų, kokia bus jų praeitis. Ir dabar yra užtikrinta ir lyčių lygybė, ir geografinis balansas. Na ir mes turėsime žvelgti ir tikrinti situaciją. Aišku, kvotų mes tikrai nenustatinėsime, tai būtų klaidinga. Ir reiks dirbti labai artimai su komisijos tarnybomis tam, kad sėkmingas bendros užsienio saugumo politikos biudžeto įgyvendinimas leistų žengti žingsnį į priekį ir kad parlamentas galėtų vykdyti tikrinimo e, prievolės šiuose srityse. Mes visi tikimės stiprios išorės veiksmų tarnybos, kurioje bus veiksmingas parlamento priežiūros vaidmuo ir tikimės labai konstruktyvaus darbo Esame pasiryžę padėti vyriausiai galiotiniai jos labai didelėse pastangose suteikti Europai teisingą, tikrą užsienio politiką, ginant jos vertybės ir interesus. Jūs pasilikote dar vieną papildomą minutę diskusijų pabaigose. Pabaigoje, kolega. Kitas kalbėtojas, mūsų kolega Las, Laslo Surjan. Pone pirmininkė, Labai malonu pažymėti, pastebėti, kad ir tarybos ir komisijos atstovai dalyvauja šiandieninėse diskusijose. Na ir kai rengėme 2010 m. biudžetą, turėjome atsižvelgti į išorės veiksmų tarnybos finansavimo šaltinius. Komisija teigia, kad naujų išteklių nereikia, reikia tiesiog perskirstyti esamus išteklius. Na, mums sunku buvo tuo patikėti biudžeto komitete. Ir galiausiai buvo pasirinktas mišrus sprendimas, kadangi daug kaštų galima surasti iš šaltinių perskirstimo, tačiau reikia surasti dar 4 milijonus eurų, tai yra papildomos lėšos, kurios yra skiriamos 3, metų, 3 mėnesių laikotarpiui. Ta suma bus išdalinta per įvairius laikotarpius. Na, kol kas išorės veiksmų tarnyba dar neveikia, tik tai 10 procentų personalo yra pasamdyta. Ir panašu, kad dėl to sumos balsuosime rytoj ir ta suma bus paskirstyta per ilgesnį laikotarpį, negu kad buvo manoma pradžioje. Na, galėjome tą skaičių pakoreguoti, pakeisti, bet mes nusprendėme to nedaryti, nes manėme, jog svarbu, kad išorės veiksmų tarnyba pradėtų darbą kuo galima greičiau, kadangi aš manau, kad tai yra labai svarbus signalas, kurį turime nusiųsti. Labai svarbu, kad būtumėme matomi pasaulyje. Ta, tas yra numatyta Lisabono sutartyje. Taigi mes išskirstėme tą sumą, tačiau tą turime daryti laikantis tam tikrų sąlygų. Ir mes ypatingai akcentuojame geografinės pusiausvyros reikšmę. Privalomojo rezervo nekūrėme tam, kad tai netrukdytų leisti tarnybai pradėti darbą kuo galima greičiau. Na, norime išgirsti patikinimų, kad tos sumos bus panaudotos labai efektyviai, kadangi reikia nepamiršti, kad visose valstybėse narėse yra biudžeto apkarpimai. Ir galiausiai mes reikalaujame labai artimo bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis ir tikimės papildomumo principo įgyvendinimo. Nes daugelį valstybių narių tai gali sukelti papildomus biudžeto apkarpimus, nes kartais ES gali atlikti tam tikrus darbus geriau negu kad valstybės narės. Na ir aš, ponė pirmininkė, labai nuoširdžiai tikiuosi, kad rytoj tas tekstas bus patvirtintas mūsų parlamento. Dėkoju. Thank you, colleague. Ačiū kolega. And... Dėkoju Jums už Jūsų pastabas. Kažkas nori pasisakyti. Jūs keliat mėlyną kortelę. Ačiū pirmininkė, aš tiesiog norėčiau labai trumpai atkreipti kolegų dėmesį į tai, kad trys teroristai užpuolė Čečenų parlamentą praeitą naktį ir paėmė vieną iš sargybinių įkaitų. Ir mūsų parlamentas turi pasmerkti šį teroristinį išpolį nes terorizmas negali būti pateisinamas jokiais argumentais ir turime taip pat išreikšti mūsų užuojautą visiems nukentėjusiems. Aš žinau, kad mes svarstysime Šiaurės Kaukazo klausimus šiek tiek vėliau. Pirmininkas, aš dėkoju kolegai už tai, kad jūs sutikėt mums šią informaciją. Be abejo, mes smerkėme visus teroristinius išpolius ir šiuo atveju turiu pasakyti, kad šis įvykis yra itin svarbus, kadangi buvo užpultas parlamentas. Taigi mes visiškai pritarėm jūsų žodžiams ir be abejo iš, išreiškime mūsų užuojautą nuk, nuk, nukentėjusių ir žuvusių šeimos, šeimų nariams ir dėkuoju už tai, kad atkreipėte mūsų dėmesį į tai. Uh, speaker, President... Toliau kalbės Europos komisijos vicepirmininkas ponas Maruš Ševčiovič. Ačiū pirmininkė ir aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Flakensteinui už tai, kad jis atkreipė mūsų dėmesį į šį baisų įvykį. Ir komisija be abejo taip pat smerkė visus teroristinius išpolius ir nebejoju, kad. Uh, kad mes oficialiai išsakysime savo nuomonę. O dabar grįžtama, sugrįžtamas prie mūsų e, temos, norėčiau pasaky, padėkoti ponui Rapkai už uh, puikiai nuveiktą darbą, už puikiai parengtą dokumentą. Aš norėčiau padėkoti jiems už puikų bendradarbiavimą pastraisiais mėnesiais ir taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams bei Teisės reikalų ir ūsinių reikalų komitetų nariams už tai, kad jie tikrai prisidėjo prie viso šio proceso. Ir baigdamas padėkos kalbą noriu padėkoti ir kolegiai Catherine Ashton Aš tikiuosi, kad išorės veiksmų tarnyba pradės veikti netrukus. Ir aš tikiuosi, kad mūsų darbas padės sukurti teisinį ir finansinį pagrindą šiai tarnybai veikti. Pone pirmininkė, man buvo labai malonu dalyvauti diskusijose, kuriuose buvo kalbama apie išorės veiksmų tarnybos darbą. Be to, aš atstovavau komisijai ir susitikime, kuris įvyko Madride. Ir aš galiu Jūs patikinti, kad pono Broko, pono Ferhofštato ir kitų Europos momento narių indėlis į uh, sėkmingą, dis, labai intensyvių diskusijų baigti buvo didžiulis. Mes norime, kad Europos išorių veiksmų tarnyba būtų veiksminga išorės veiksmų ES diplomatijos tarnybą. Ypatingai noriu padėkoti e, ponui Rapkai. Atrodytų, kad darbuotojų reglamento keitimas turėtų būti tik tai techninio pobūdžio, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Šie pakeitimai yra skirti tam, kad ši tarnyba galėtų sėkmingai e, siekti ES interesų. Komisija mano, kad pono Rapkai pakei, pateikti pakeitimai tikrai yra geri ir mes galime jiems visiškai pritarti. Šiais pakeitimais tobulinamas e, visas tekstas ir aš norėčiau pakomentuoti kelis patobulintus aspektus. Jums tikriausiai yra žinoma, kad e, išorės e, tarnybą sudarys e, komisija, komisijos tarybos ir nacionalinių diplomatijos tarnybų atstovai. Mes norime be abejo apsaugoti visų mūsų departamentų darbuotojų interesus ir teisės. Ir pirmiausia, mes atsižvelgsime į jau dabar dirbančių tarnybų darbuotojų interesus, o po to leisime uh, nacionaliniam, nacionaliniams pareigūnams e, kreiptis į, e, dėl darbo vietos šioje tarnyboje. Ir taikysime visiems vienodas sąlygas. Mes sakysime e, darbuotojų reglamentuoti tinkamas nuostatas tam, kad paskatintume visų pareigūnų lojalumą ES. Nacionaliniai pareigūnai galės pasirašyti kontraktą, kurio maksimali trukmė bus 10 metų. Ir taip pat yra numatyta, kad šie pareigūnai galės iš karto sugrįžti į savo ankstesnės darbo vietas nacionalinėse diplomatijos tarnybose. Taip pat mes manome, kad būtina yra atsižvelgti į lyčių e, ir geografinę pusiausvyrą situaciją mes peržiūrėsime 2013 metais, kai e, komisijos vicepirmininkas vyriausiasis įgaliotinės parengs pranešimą ir jį pateiks tarybai, komisijai ir Europos parlamentui. Aš suprantu, kad e, nemažai kas e, šiuose rūmose norėtų, kad pakeitimai būtų dar griežtesni, o kai kas priešinosi šiems pakeitimams. Aš galiu Jums pasakyti, kad tai, ką mes patvirtiname šiandien, yra puikiai subalansuoti pakeitimai. Dirbti nebuvo lengva, nes e, parengiamasis darbas užtruko, nes jame turėjo dalyvauti įvairių tarnybų atstovai, tačiau galiausiai visos mūsų pastangos pasiteisino ir jūs šiandien e, e, prieš save turite puikų dėrybų rezultatą. Aš tikiuosi, kad parlamentas patvirtins visus šiuos pakeitimus ir jums leidus, aš norėčiau jums pasakyti, kad komisija yra pasiryžusi užtikrinti veiksmingą ir tinkamą išorės veiksmų tarnybos darbą. Tikiuosi, kad rytoj jūs didžiausią, kada nors žinoma, balsų daugumą patvirtinsite pakeitimus, kurie įgalins šią tarnybą tinkamai pradėti darbą kuo skubiau. Ačiū, ponė vicepirmininkė. Dabar kviečiu kolegą Januš Levandovskį. Prašau, ponė komisarė, žodis jums. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai, šiandieną mes kalbame apie ilgos dienos gražią pradžią, dienos skirtos diskusijoms. Na, žinoma, išorės veiksmų tarnybo, tarnybos veiklos pradžiai reikėjo pakeisti finansinio reglamento nuostatas, tačiau pirmąjį kartą tai yra daroma per normalią teisėkuros procesūrą ir dėl to parlamentas šiandien arba rytoj pakoreguos tarybos reglamentą. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko pasiekti susitarimą trilogo metu, vykusiu e, praeitą savaitę. Ir tai įro, mes įrodėme, kad galime dirbti e, pagal Lisabonos sutartį. Taip pat e, tapo įmanoma išorės veiksmų tarnybai sukurti tvirtą pagrindą darbui. Na ir dabar tapo įmanoma sukurti atskirą biudžeto kategoriją, tai užtikrina delegacijų vadovų visišką atskaitomybę ir leidžia šiai biudžeto, šiam biudžeto skirsniui, skirsnį prižiūrėti e, vidaus auditoriui ir komisijos finansiniam prižiūrėtojui. Visą tai vyko pranešėjų ponios Greslė ir pono Rivelinį dėka, dėkoju jiems už labai konstruktyvų bendradarbiavimą. Na ir aš Taip pat reaguoju į šeštąjį teisomąjį biudžetą. Mums reikėjo sustarti dėl finansinio reglamento ir dabar abi biudžeto institucijos jau gali, aš tikiuosi, patvirtinti taisomąjį biudžetą be pakeitimų. Tai yra labai svarbi sąlyga, norint leisti tarnybai pradėti darbą, ko galima greičiau. Na ir pirmasis uždavinys yra susidoroti su ta ta papildoma darbo našta. Na ir 2013 metais e, trečdalis turėtų būti personalo iš diplomatinių nacionalinių tarnybų. Ir aš norėčiau pakviesti parlamentą pritarti teisamajam biudžetui, kuris yra jau patvirtintas tarybos. Ir dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjams, ponui Surien ir ponui Gualtieri. Dėkoju. Dėkoju, ponė komisarė, už pastabas. ponė Europos komisijos vicepirmininkė, vyriausiai galiotinė. Pone Ešten, e, žodis jums, prašau. Pone pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Trumpai pasisakysiu, pirmiausia, norėdama padėkoti pranešėjams, poniai Greslė, ponui Rapkai ir ponui Gualtieri. Norėčiau Jums labai padėkoti už didžiulį atliktą darbą. Jie ir kiti parlamentarai tikrai čia daug padirbėjo tam, kad mes pasiektumėme to, ką jau šyrit turime. Ir aš žinau, kad dėrybos nebuvo lengvos. Ir jūs buvote labai tvirti dėrybininkai. Ir aš tikiuosi, kad šiandieninė darbo išdava yra išties labai pozityvi, tiksliai atspindinti Lisabonos sutarties įgyvendinimo dvasę, kur parlamentas suvaidina labai svarbų esminį vaidmenį ateityje. Irgi jį suvaidins. Tai buvo bendras darbas, Ir aš esu labai dėkinga jums visiems už atliktą darbą ir tikrai manau, kad mes galiausiai sukūrėme tarnybos veikimo pagrindą. Tokiu būdu, kad ir parlamentas būtų tinkamai įtrauktas ateityje į jos darbą. Ir aš jau įsipareigojusi su e, laikyti skaidrumo reikalavimų ir nuolatos bendradabiauti su parlamentu. Taip pat e, aiškiai teigiau, kad šią tarnybą kūrėme tam, kad ji tiksliai atspindėtų ir atstovautų ES. Ir aš tikiuosi, kad visi parlamentarai, komisijos nariai, valstybės narės galės didžiuotis šią tarnybą. Matys Europą atspindėta, atstovaujama per tuos ambasadorius, kurie bus nusiusti į įvairias valstybės. Ir aš tikiuosi, kad jūs turėsite nemažai galimybių įsitikinti tuo, kad e, mes to pasiekime, pasiekėme ir tikiuosi, kad per 2013 metų peržiūrą tą irgi pamatysime. Parlamentarai rūpinosi tuo, kad personalas būtų tinkamai mokomas ir mes tam turime jau teisinį pagrindą. Ir galiu patikinti parlamentarus, kad tikrai pasistengsime, kad žmonės iš įvairių tradicijų, iš įvairių šaltinių būtų kartu bendrai imtųsi pastangų, kuriant šią išorės veiksmų tarnybą, atspindinčią visą tai, kam mes atstovaujame Europoje. Ir norėčiau padėkoti ponui Lichtenberger ir Sariu Švalski už jų atliktą darbą dėl mokymo. Ir aišku, dar daug ką reiks aptarti ir laukiu tų diskusijų su jumis ir su kitais per ateinančią savaitęs ir mėnesius, tačiau jūs galite būti ramus, aš tikrai pasirūpinsiu, kad mokymai taptų mūsų e, tarnybos kūrimo svarbiu elementu. Ta darysiu ir atsižvelgdama į ekonominę situaciją, esant kuriai yra kuriama ši tarnyba. Ir iš tikrųjų tai bus naši kaštų prasme tarnyba, galiu Jūs patikinti. Pone pirmininkė, tai leidžia mums įgyvendinti mūsų lūkesčius dėl tam tikrų siekių ir ambicijų pasaulyje. Kiekvienas ES pilietis tikrai yra susirūpinęs tuo, ką, ką mes darome mokymų plėtros rytyje, kovojant su terorizmu. Ir aš manau, kad taryba yra kuriama būtent Europos piliečiams. Ir aš kalbu Europos piliečių vardu ir noriu pasakyti, kad tikrai stengsiuos, kad ši tarnyba patenkintų visų jūsų lūkesčius. Ačiū. Uh, you, madam, your... Dėkuoju, poniai vicepirmininkai, už jos pasisakymą, o dabar aš norėčiau suteikti žodį tarybos atstovui, ponui Olivier Šastel. Valstybės sekretoriui, prašau, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė, ponė <clears throat> komisarai, ponė sirponai parlamentarai. Tarybos vardu aš taip pat norėčiau padėkoti parlamento pranešėjams, kurie tikrai labai smarkiai dirbo tam, kad būtų pagaliau įgyvendintas Europos išorės veiksmų tarnybos projektas. Pone Graslė, ponas Rivelini, su finansiniu reglamentu daug dirbo, ponas Rapkai, e, su personalo nuostatomis, daug, nuostatais daug dirba ir ponė Surjan ir kitas kolega taip pat dėl e, 2010 metų taisomojo biudžeto daug prisidėjo. Liepos 8 dieną buvau susirinkusi bendrųjų reikalų tarnybą taryba, atsiprašau, ir kaip žinia, buvo patvirtinta Europos išorės e, veiksmų tarny, tarybos, tarnybos projektas ir tam, kad konkrečiai ši tarnyba pradėtų veikti, reikėjo patvirtinti ši, iš mano minėtus tris instrumentus. Darbas labai intensyviai vyko tiek komisijoje, tiek parlamente, tiek vyriausiai galiotinė daug dirbo. Ir visi labai stengiasi tam, kad darbas būtų atliktas kaip įmanoma greičiau nustatytų laiku. Na ir šiandien dabar galime kartu pasidžiaugti, kad šis darbas buvo galiausiai atliktas. Ir visa tai, aišku, buvo padaryta mums susitarus tam tikrais klausimais. Kita pirmadienį bendrųjų reikalų taryba jau galės politiškai pritarti šiems instrumentams. Ir taip Europos išorės veiksmų tarnyba, kaip ir numatyta, turėtų pradėti veikti gruodžio pirmąją dieną. Taigi jau e, daug kas buvo pasakyta Leidi, Leidi Ashton, komisarų, pranešėjų. Na, o aš norėčiau apžvelgti istorinę dimensiją šios tarnybos. Po Lisabonos sutarties įsigaliojimo tai būtų vienas iš svarbiausių etapų. Uh, Europos išorės veiksmų tarnyba užtikrins išorės veiksmų e, nuoseklumą ir matomumą tarptautinėje arenoje. Na, aišku, darbas nėra baigtas, darbas ką tik tai prasidėjo. Ir e, iššūkiai tikrai atitinka mūsų ambicijas. Aš esu įsitikinęs, kad galime pasitikėti Ledi Ešton, ji tikrai atrems šiuos iššūkius energingai ir su dideliu ryštu. Na ir Dar kartą norėčiau padėkoti Europos parlamentui už teigiamą požiūrį, už jo pasiryžimą. Ačiū, nes, kaip žinia, parlamento vaidmuo buvo bene labiausiai lemiamas. Ačiū. Thank you, Mr. Sarisvolski. Dėkuoju, toliau vieną minutę kalbėjęs Sarisvolski. Thank you, Mr. Chairman. Dėkuoju, pirmininkė. Mano kolegos užsienio reikalų komitete didelė balsų dauguma pasisakė už stiprią tarnybą. Stipri tarnyba reiškia tarnybą, kurią galės prižiūrėti demokratiškai demokratinės institucijos. Stipri taip pat reiškia ir bendrijos politika. E, tai reiškia, kad e, e, ši tarnyba turėtų atspindėti geografinę pusiausvirą ir atstovauti visoms valstybėms narėms. Prieš porą dešimtmečių geografinė pusiausvyrą nebuvo aktuali. Tačiau dabar ji yra tikrai labai svarbi ir todėl aš pabrėžiu, kad septintas punktas ir šešto punkto šeštojo dalis yra labai e, svar, e, svarbus punktai. Būtina atsižvelgti į geografinę pusiausvyrą ir dabar šiame tekste, patoblintame tekste, į ją atsižvelgime kur kas geriau. Tačiau vis dėlto nepakankamai. Mes esame įsitikinę, kad vis, e, visos moteris ir visi vyrai turi lygias teisės. Ir mes tikimės, ponia Ašton, kad jūs savo veiksmais ištaisysite valstybių narių paliktas diskriminacijos liekanas formuojant šią tarnybą. Farm. Dėkuoju. Toliau ponas Farm. Vienai minutai. Koleger, komisioner, rodets reprezentant. Som utrikesutskottets föredragande när det gäller budget... Mėly kolegos, ponė vyriausiai galiotinė, ponios ir ponai tarybos atstovai, kurie, kaip žinia, po Madrido susitarimų reikėjo žengti žingsnį toliau, mums reikėjo daugiau skaidrumo ir specifinių gebėjimų, specifinių kompetencijų. Aš čia kalbu apie teisę informaciją apie bendruosius kaštus ir apie e, kontrolę deleguotųjų pareigūnų. Visą tai, aišku, stiprina parlamento vaidmenį, piliečiai įgyja daugiau teisių į informaciją apie tai, kas yra ši ES tarnyba. Manau, kad turime puikų pagrindą naujai tarnybai, kuri stiprins ES vaidmenį pasaulyje ir lygiai kartu taip pat piliečių bei Europos parlamento vaidmenį. Ačiū toliau, ponas Kačmeret. Minutė. Pirmininkė, ponios ir ponai, vystimasi komiteto nuomonėje kalbama apie tai, kad reglamento pakeitimai yra teigiami. Mes jiems pritarėm, ypač pritarėm tiems pakeitimams, kurie yra susiję su darbuotojų samdymu bei e, teisingų reikalavimų ir taisyklių taikymu, siekiant užtikrinti, kad paisomi visų ES piliečių teisių. Ponas Rapkai parengė nemažai pakeitimų, kurie yra labiau susiję su politiniais dalykais arba konkrečiau su lyčių pusiausvira e, bei geografiniu balansu. Šie pakeitimai daugiausiai yra susiję su e, tuo, kaip bus traktuojami ES institucijų darbuotojai bei nacionaliniai pareigūnai, kitintis dirbti šioje tarnyboje. Aš tikiuosi, kad ši tarnyba pagerins e, visų institucijų bendradarbiavimą ir Aš tikiuosi, kad ši tarnyba tinkamai atliks savo darbą, formuojant užsienio ir saugumo politiką. Dėkuoju toliau, ponia Kaiser. De Kaiser. Merci, monsieur le président, madame Ashton. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponia Ashton, e, daug kas iš mano frakcijos pageidauja kad e, būtų užtikrinta geografinė pusiausvara bei lyčių lygybė Tačiau, ko gero, <coughs> nuopelnai turėtų būti svarbiausias kriterijus. Mes esame įsitikinę, kad nei įdarbinimo kriterijai, nei kiti kriterijai neužtikrina savaime tos lygybės ir neįmanoma jos taip pasiekti. Mes puikiai žinome, kad ši pusiausvyrą gali būti ginklas tų, kurie jūs norės destabilizuoti, ponė Ešton. Mes žinome, kad kritikų yra. Mūsų frakcija aiškiai pasisako ir sako, kad mes jūs palaikome ir mes norime suteikti jums galimybės atlikti sėkmingai savo darbą. Tačiau žinome, kad dėl darbuotojų klausimo gali kilti problemų tvirtinant biudžetą, tačiau e, stengsime, kad taip, kad taip nenutiktų. Ponas Arif, ponė pirmininkė, štai pagaliau e, atėjo baigiamasis etapas šios tarnybos įkūrimo. Norėčiau padėkoti pranešėjams už puikiai atliktą darbą. Mes visi pageidaujame tam, kad Europos diplomatija uh, nebūtų vien tik tai 27 valstybių narių samplaika. Šiandien mes kalbame apie e, tarnautojų nuostatus, apie biudžetą. Ir tai yra labai svarbu, mes dėl to ir balsuosime rytoj, būtina užtikrinti ES išorės politikos nuoseklumą. Prekybos politika kaip ir nepriklauso šiai tarnybai. Tačiau kaip ankstesnė priekybos komisarė, manau, kad ji už ponę Ashton pasistengs, užtikrins, kad e, būtų plėtojami e, tvarios plėtros tikslai ir skurdo panaikinimo tikslai. Ir aš esu taip pat įsitikinęs, kad tarptautinėje arenoje mūsų įvaizdis taip pat bus geras. Ačiū. Dėkuoju, ponas Neinski. Председател, Аз също от своя страна искам да поздравя госпожа Гресле. Господин... Pane Neinskė, aš savo vardu norėčiau padėkoti poniai Greslė, ponui Revelinį ir ponui Rapkai, kurie iš tikrųjų daug dirbo. Yra akivaizdu, kad formuoti tokią tarnybą, kaip Europos išraišks veiksmų tarnyba, nėra lengva, nes būtina atsižvelgti į visų valstybių narių interesus bei jų ypatumus. Uh, Būtina užtikrinti, kad ši tarnyba iš tikrųjų būtų stipri ir galėtų sustiprinti ES vaidmenį tarptautinėje arenoje. Pasiūlymai susiję su geografinė e, pusiausvėra, kuriems didelė balsų dauguma pritarė užsienio reikalų ir teisės reikalų komitetai ir apie kurią kalbama Europos parlamento rezoliucijoje, kuri buvo patvirtinta Liepos mėnesį yra dalykas, į kurį nebuvo pakankamai atsižvelgta. Ir todėl aš kreipiuosi į ponę Ašton, nes nepamirškite, kad tai yra būtent nuo jūsų priklausys, ar bus tinkamai atstovaujama visoms valstybėms narėms. Ir linkiu jums kuo geresnės kloties ir sėkmės. Yes. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kollégák! A költségvetés... Ponya Herzog. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė vyriausiai galiotinė, mėly kolegos. Biudžeto kontrolės komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad labai džiaugiamės e, tuo tekstu. A, dėl, kaip žinia, labai džiaugiamės, kad e, tokie tarnybos nuostatai dabar numatyti. Džiaugiamės ir tikimės, kad tarnyba tinkamai veiks. Mes kartu su Relex generaliniu direktoratu dirbame ir labai svarbu yra e, užtikrinti, kad nebūtų dubliavimuose, kad e, užduotis būtų aiškiai išskirtos ir lygiai taip pat reikėtų nereika, bereikalingų išlaidų išvengti. Darbas turi būk, vykti veiksmingai, toks turi būti prioritetas. Kaip žinia, e, yra trys finansavimo šaltiniai, lygiai taip pat trys įdarbinimo, diplomatų įdarbinimo šaltiniai. Labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą šioje tarnyboje. Manome, kad e, mokymams čia turi būti skiriamas e, esminis vaidmuo. Dėkuoju, turiu ponas Balšytis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komisijos ir tarybos atstovai, gerbiami kolegos. Taip pat norėčiau padėkoti visiems savo kolegams pranešėjams, kurių profesionalumo dėka pakankamai greitai pavyko pasiekti politinį susitarimą tarp ES institucijų ir padėti tvirtus pagrindus europos išorės veiksmų tarnybos sukūrimui. neabejoju kad tarnybos veiklos efektyvumas išaugs ir jis savo veikimu prisidės prie aukšto lygio europos užsienio ir saugumo politikos formavimo bei europos sąjungos vaidmens pasaulinėje arenoje stiprinimo. tarnybos e, veikimas turi atitikti efektyvaus ir veiksmingo finansų valdymo principus. šiais metais tarnybai papildomai skyrėme tik devyni five milijono eurų tačiau tikruosius kaštus bus galima įvertinti po pirmųjų veiklos metų kai europos parlamentui bus pateikta su tarnybos veikla susijusių visų išlaidų ataskaita. europos parlamentui šios tarnybos veikime taip pat suteiktas atsakingas vaidmuo užtikrinti efektyvų tarnybos lėšų panaudojimą ir užtikrinti kad europos sąjungos mokesčių mokėtojų pinigai sukurtų realią pridėtinę vertę bendrijos politikai ir jos žmonėms. ačiū uždėmesi. Dėkojame. Toliau ponas Vievka. Dviems minutėms. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju, ponė Ašton, komisijos nariai, gerbėjai, ponai ir ponios. Be abejo, šioje salėje nėra žmonių, kurie abejotų, ar ši tarnyba bus svarbi. Visi tai puikiai žinome. Pastraisiais mėnesiais daug dirbame tam, kad ši tarnyba turėtų tinkamai, pakankamai tinkamų priemonių uh, tam, kad galėtų e, veiksmingai dirbti. Tai dirbti nebuvo lengva ir pagaliau mes sugebėjome susitarti su taryba ir komisija. Ir mūsų dėrybų rezultatas ir darbo rezultatas yra teigiamas. Darbuotojų reglamentas bus pakeistas e, siekiant užtikrinti, kad ši tarnyba veiktų nepriklausomai, savarankiškai bei turėtų pakankamai tinkamai kvalifikuotų pareigūnų. Aš tikiuosi, kad mūsų pakeitimai skirti būtent tam, kad tarnyba galėtų dirbti veiksmingai. Tačiau aš vis dėlto manau, kad galima būtų geriau suformuluoti tas pakeitimų nuostatas, kurios yra susijusios su geografinė pusiausvira. Aš tikiuosi, kad tarnybos vadovė supranta, kokia yra dabartinė situacija ir supras, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad visoms valstybėms narėms būtų suteikta galimybė dalyvauti šios tarnybos veikloje. Mes norime, kad ši tarnyba būtų ES tarnyba, kad tai būtų tikrai europinė tarnyba. Ir todėl svarbu yra, kas joje dirbs. Svarbu, kad joje dirbtų visų ES valstybių narių atstovai. Taip, iš tikrųjų, uh, Pažvelkime į e, Europos institucijų darbuotojų sąrašus, pamatysime, kad kai kurioms šalims yra per menkai atstovaujama. Ir būtent todėl padėtį reikia taisyti. Todėl mes ir norėjome, kad tekste būtų kalbama apie geografinę pusiausvyrą. Mes nenorime taikyti kažkokių kvotų. Ne, mes tiesiog norime, kad būtų gerbiamas viso, visų piliečių teisės. Ir aš tikiuosi, ponia Ašton, kad jūs viską padarysite, kad bendradarbiavimas būtų sėkmingas. Ačiū, ponas Voboda, visų pusę minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, Norėčiau labai nuoširdžiai padėkoti pranešėjams puikiai atlikus darbą, pasiekus kompromisus. Mes labai džiaugiamės, tačiau ne visiškai esame patenkinti dėl finansinio ir lyčių balanso. Ir galiu patikinti poną Sarį Išpauskį, kad tai aktualu ne tik naujos, naujosiams valstybėms narėms. Mes turime visi pasirūpinti, kad būtų užtikrintas tinkamas geografinis balansas ir taip pat tinkamas lyčių balansas. Mes labai rimtai tuos dalykus žiūrime ir turime pasirūpinti, kad jie, tie principai būtų įgyvendinti. Aišku, mums reikia aukščiausios kokybės darbuotojų išorės veiksmų tarnyboje, bet čia nematau jokio prieštaravimo tarp šių dviejų nuostatų. Na, bet kuriuo atveju atėjo laikas parodyti, kad esame europiečiai, kad Europa yra atstovaujama tarptautiniu mastu ir labai svarbu pasiekti tinkamų rezultatų. Artimuosiuose rytuose reikalingi ne tik žmonės, kurie gauna pinigus, bet turi realiai dirbti ir mes turime būti tinkamai įtraukti į tuos procesus. Ir labai svarbu atspindėti ir, ir savo interesus, ir kaimynų interesus. Dėrybose turim žinoti, ko galima tikėtis ir turime bendradarbiauti kovoje su terorizmu Taip pat globalizacijos procesai turi tapti pozityviais procesais. Aišku, bendradabiaujant su Kinija irgi aktualu dirbti labai, labai teisingai. Kinija yra auganti ekonominė valstybė ir ten, aišku, gali kilti tikrai nemažai problemų, jeigu ta valstybė plėsis agresyviai. Taigi turime patraukti ir tarptautinę bendryją, ir tarptautinės institucijas į savo pusę. Tai yra vienas pagrindinių dalykų, tą turime dabar, daryti dabar ir tai yra nauja daugia šalė institucija turime pakeisti žaidimo taisyklės ir pasirūpinti, kad valdžia būtų teisingai padalinta. Ir ES gali pritarti tam, kad yra naujų svarbių veikėjų tartutiniuose santykiuose. Ir būtent šie visi uždaviniai teks šiai naujai institucijai, institucijai, kurie mes išsakome visišką paramą. Belgija, pirmininkaujantį valstybę, gali mus patikino, kad jie irgi skirs tinkamą paramą tarnybai, tai yra puiku, tačiau aš tikiuosi, kad ir užsienio reikalų ministrai pripažins, kad nereikia varžytis tarpusavyje. Nes jeigu taip bus, tuomet neturėsime tvirtos atstovaujančios institucijos tarptautinėje arenoje. Ačiū, ponė Vikstram. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti ačiū. Ačiū už puikų bendradarbiavimą, kuris vyko svastant šį labai svarbų klausimą. Lady Ashton, jums teko tikrai sunki užduotis. Buvo aišku, kad ne, nebus lengva sukurti išorės veiksmų tarnybą, tačiau parlamentas ir taryba atliko tą pamatinį darbą ir dabar galime tikėtis veiksmingos atstovaujančios organizacijos, kuri realiai galėtų atstovauti Europai pasaulinėje arenoje. Europos stiprybė glūdi jos įvairovėje. Europos Sąjungoje yra įvairių žmonių su įvairiomis patirtimis, žiniomis ir kuriant išorės veiksmų tarnybą, lyčių pusiausviros, geografinės pusiausvirės pagrindu. Mes, aš manau, galėsime tuos principus įgyvendinti. Mūsų patirtis ir žinios yra labai svarbios išorės veiksmų tarnyboje. Na, o kalbant apie tarnybos atsakomybę, prievolės, mūsų šūkis ES yra vieningi įvairovėje. Ir tai numato labai įvairias atsakomybės. Ir aš tikiuosi labai nuoširdžiai, kad jums vadovaujant Ledi Ashton, ši tarnyba išauks į visą apriepiančią instituciją, kuri atstovaus visiems ES piliečiams ir vyrams, ir moterims. Jūsų personalas išorės veiksmų tarnyboje turėtų būti atrenkamas taip, kad visos ES atstovai būtų tinkamai atstovaujami ir linkiu Jums visokio pasiekmės. Dėkuoju, dvi su pusė minutės suteikiamos yra poniai Brantner. Gerbėjai kolegos, aš norėčiau jau pasveikinti mus visus. Mes išsaugojom bendrijos metodą ir nustatėme aiškius prioritetus. Mes sustiprinome demokratinę priežiūrą, e, ypač tą, kurioje yra taikoma užsienio ir saugumo politikai. Mes padėjome pagrindus tarnybai, kuri bus pagrista lygybė bei darbo e, kokybę. Ir e, apie tai kalbama keliuose pakeitimuose, kuriuose, kurie yra susijęs su lyčių lygybė, geografinė pusiausvėra ir e, darbo kokybė. Puiku, tačiau ar mes sukūrime iš tikrųjų šio laikinę tarnybą, kuri galėtų pakeisti 27 diplomatijos tarnybas veikiančias valstybėse narėse? Dar ne. Ne, tam, kad ši tarnyba iš tikrųjų tinkamai veiktų, būtina užtikrinti veiksmų koordinavimą. Antra, turime sustiprinti krizi, krizių valdymo e, bei padarinių likvidavimo pajėgumus. Be to reikia taip pat e, parengti tinkamą struktūrą bei e, tinkamai atrinkti personalą. Ar mums reikia ambasadorių pavaduotojų? Ar jūs, pane Ašton, galėsite nusiųsti aišku ženklą žmonėms, aiškiai pasakyti, kad mes turėsime savo pareigūnų būtent ten, kur jie yra labiausiai reikalingi. Aš tikiuosi, kad jūsų prioritetai bus tokie, kaip jūs žadėjote ir kad jūsų tarnyba iš tikrųjų galės sukurti pridėtinę vertę. Beje, ne kiekvienos valstybės narės diplomatinė tarnyba kūrė tokią pridėtinę vertę. Pavyzdžiui, gal, galima būtų sukurti tarpininkavimo padalinį. Antras svarbis rytis - žmogaus teisės. Mes norime, kad aukščiausių lygmenių būtų stiprinamos žmogaus teisės. Samdant personalą būtina reikės atsižvelgti be abejo į kvalifikaciją, bet ir į lyčių lygybę į žmonėms suteikiamą mandatą. Ir manau, kad būtų puiku, jei mes galėtume įvertinti jau įvykdytas ir dar vykdomas užsienio ir saugumo politikos misijas tam, kad galima būtų nu, nubriežti gairės tolesniam darbui. Ir linkiu Jums sėkmės ir kloties. Dėkuoju, toliau panas Ziobro. Panie Przewodniczący, Unia jest związkiem 27 państw. Pone pirmininkė, ES yra 27 valstybės narės ir tai būtina atsižvelgti, kuriant ES tarnybą, kuri atstovaus visai ES. Mes manome, kad ši tarnyba turėtų atspindėti įvairių tradicijų ir kultūrų įvairovę. E, diplomatijos srityje. Todėl mes remiame pakeitimą, kuris įtvirtina geografinę pusiausvyrą formuojant šią tarnybą. Ir manome, kad tais atvejais, kai e, yra e, atrenkam, kai yra du kandidatai turintis tuos, tą pačią kvalifikaciją, būtina pritaikyti geografinį kriterijų. tai neturėtų būti pagrindinis kriterijus, tačiau tai galėtų būti labai svarbi pagalbinė priemonė, kuri užtikrintų, kad e, ši tarnyba atstovautų visoms ES šalims. Ir be to norėčiau dar priminti, kad svarbu yra turėti aiškius prioritetus tam, kad ši tarnyba galėtų tinkamai veikti. Dėkuoju. Muchas gracias, señor presidente. Permítanme Lugar... Ponas Mėris, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, norėčiau pirmiausia savo frakcijos vardu pareikšti solidarumą su prancūzijos darbuotojais, kurie šiuo metu streikuoja protestuodami prieš prezidento Sarkozy sprendimus. būtent todėl pirmininkas iš pat pradžių sakė, kad pirmininkaujančios valstybės atstovai vėluos. Dėl streiko, kaip žinia, buvo vėluojama, dėl kamščių tikiuosi, kad sprendimas gana greitai bus surastas. Norėčiau padėkoti kolegoms už. Darbą galiu tik tai pasakyti, kad rytoj mūsų frakcija tiesiog susilaikys, nebalsuos nei prieš, nei už. Mes nemaname, kad yra pasiekta pasiektas, pasiekta išsami šios tarnybos veiksmų kontrolė. Struktūros mūsų kol kas bent jau dar neįtikina šios tarnybos. Struktūra tiksliau. Nacionaliniuose parlamentuose saug, dėl saugumo klausimų yra daug ginčiamasi. Ir jeigu jau reikėtų siūsti karius į užsienį, į, į užsienį tai ko gero reikėtų labai išsamios parlamentinės kontrolės, o šiuo metu bent jau nemanoma būtų užtikrinti to. Ačiū, pona Meyer, jūs tikriausiai pernelyg ilgi, ilgai kalbėjote, kaip ir Prancūzijoje. Pone Provera, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Tam, kad būtų nustatyta naujosios tarnybos struktūra, nereikėtų kartuoti praeities klaidų. Labai sudėtinga schema gali būti mažai efektyvi ir manau, kad nereikėtų atrinkti darbuotojų pagal geografinę kilmę ir pagal lytį, tiesiog reikėtų žiūrėti jų kompetenciją. Aš visiškai sutinku su tuo, kad valstybės narės turi būti atstovaujamos, Ir tikrai gerai būtų e, turėti nemažai moterų e, šioje tarnyboje, tačiau vien dėl to nereikėtų pamiršti kompetencijos kriterijų. Ir būtent todėl nereikėtų šiais kriterijais remiantis diskriminuoti. Štai pavyzdžiui, Florencijos instituto čia pasitelkimas tam, kad būtų naujoji Europos akademija kuriama, nemanau, kad būtų gera min mintis. Ačiū toliau, ponė Vertman. Pusantros minutės. Ačiū, mėly kolegos. Reikia ginti ES piliečius užsienyje. Uh, ir tikrai tarptautinėje arenoje reikia kalbėti vienu balsu. Šią tarnybą bandome suderinti veiksmus ir suvienyti mūsų jėgas. Kolegų pranešimuose sakoma, kad turint galvoje tarnybos naujoviškumą reikėtų ypatingą dėmesį skirti skaidrumui ir atsakomybei prieš parlamentą. Reikia būtinai e, išsamios e, išlaidų samatos, ypač e, personalo srityje. Visa informacija turi būti pateikiama parlamentui. Parlamentas turi taip pat turėti galimybę peržiūrėti visas sąskaitas. Ir tarnyba galės vadintis tikrą tarnybą, jeigu visos valstybės narės bus joje atstovaujamas. Aišku, kandidatų kompetencija turi būti svarbiausias kriterijus, tačiau taip pat nereikėtų, kad dėl to nukentėtų moteris, nes moterų, kaip žinia, nėra labai daug. Reikia rasti kompetitingų moterų į tuos postus ir, kaip žinia, tokių moterų tikrai yra. Ponas Brokas, dvi minutės. Pone. Ačiū, pirmininkė komisijos vicepirmininkė, komisijos nariai, gerbimieji kolegos. Buvo teigiama, kad Frankas Sinatra turi puikų balsą, tačiau nepamirškime, kad be, šių, be muzikantų šis balsas būtų niekam tikęs. Taigi, ponia Aštun, ir jūs esate panašioje padėtyje. Nuo jūsų priklausys, ar išgirs pasaulis Europos balsą ir koks bus šis balsas. Mes norime ginti laisvę Europoje ir kitur. Labai svarbu yra e, įtvirtinti ir skatinti mūsų vertybės visame pasaulyje. Svarbu yra kovoti su terorizmu, rūpintis energetiniu saugumu, žmogus teismės bei kitais dalykais. Ir būtent jūsų tarnyba turės užtikrinti, kad paisoma mūsų piliečių interesų. Europos parlamentas galės prižiūrėti šios tarnybos biudžetą. Mes norime turėti tikrai bendrą ūsinių ir saugumo politiką ateityje ir tokią politiką, kuri turėtų pakankamai finansinių išteklių. Ši tarnyba turėtų labiau atsižvelgti į geografinę ir lyčių pusiausvyrą. Mums reikia tikrai įtvirtinti šios dalykus. Ir norim Jums pasakyti, kad valstybės narės e, nusipro, nusiplovė rankas ir atsisakė ką nors keisti. Ir būtent mes, Europos parlamentas, e, padarėme taip, kad dabar į e, lyčių pusiausvyrą ir geografinį pusiausvyrą atsižvelgiame daugiau. Pone Ašto, mes tikimės, kad jūs tikrai gerai dirbsite, mes jūs palaikysime visais atvejais. Tačiau tais atvejais, kai uh, mums atrodys, kad jūs nepakankamai gerai vykdote savo pareigas, mes tikrai nešikštėsime jums kritikos. Dėkuoju. Severin, to... Ačiū, ponas Severin. Dvi su pusė minutės. Europa nebus sėkminga, jeigu nebus ilgalaikės vizijos, kaip turi būti skatinami mūsų bendri interesai už ES ribų pasaulinėje arenoje. Tokia vizija neįmanoma be antros atskaitingos, veiksmingos bendrijos pagrindų sukurtos išorės veiksmų tarnybos. Ši tarnyba veiksmingai negalės veikti be personalo, kuris būtų pasamdytas, pasamdytas nuopelnų pagrindų. Aš manau, kad dauguma mūsų pritars tokiems principams. Tačiau esmės lypi detalėse. Ir būtent šios detalės, kurios techninį pranešimą pavertė aštriomis politinėmis diskusijomis. Nėra dilemos tarp, tarp vyriausybininkų ir bendrijos metodo šalininkų. Tiesiog yra tam tikras netitikimas tarp senųjų valstybių narių ir naujųjų valstybių narių. Bendrijos metodo šalininkai reikalauja, kad kiekvienos valstybės narės atstovai jaustųsi teisingai atstovaujami nuopelnų pagrindu. Nuopelnų kriterijo, kriterijaus įgyvenimas turi būti, turi įvykti samdymo politikoje. Ir aš manau, kad tai turi vykti užtikrinant e, visapusišką pusiausvyrą tarp vakarų, rytų valstybių, moterų, vyrų, mažų, didelių ir taip toliau. Yra manančiųjų, ypatingai naujosiose valstybėse narėse, kad jie yra diskriminuojami. Netgi jeigu ši nuostata nėra teisinga, vis tiek su mumis reikia elgtis atsargiai ir su pagarba nekvesionuojami yra kriterijai, yra garanti, kvesionuojamos garantijos, ar jos yra pakankamos ir ar bus korekcinės priemonės taikomos, jeigu bus išvelgti pusiausvėros iškraipimai. Ir aš tik tai tikiuosi, kad vyriausiai galiotinė proceso metu tas, balan, tuos balanso iškraipimus ištaisys. Ir aš taip pat tikiuosi, kad diplomatijos akademija ar kažkokia panaši institucija leis mums sukurti Europos diplomatų korpusą kompetitingą ir lojalų bendriems mūsų interesams ir Europos institucijoms. Ačiū. Perfect, uh... Puiku. Adrianai, puikiai pasisakėte. Ponas Gebrandy, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ši diskusija ypač yra susijusi su šios tarnybos priežiūra bei kontrole. Tačiau nereikėtų čia praleisti iš akių šios tarnybos svarbos. Ko gero, tai būtų pirmasis žingsnis bendrosios Europos užsienio politikos link. Mano šalis dažnai užsisklesdavo savyje, tačiau dabar matome, kad daug yra kalbama apie šią tarnybą. Kol kas tik tai konsultacinis etapas vyksta, tačiau manome, kad ši tarnyba tikrai sugebės užsienio politiką vykdyti. Šiandien daug kalbama apie finansavimą e, šios tarnybos, apie tarnybos e, skaidrumą ir finansinę atsakomybę. Kaip žinia, visa tai yra labai svarbu tam, kad tarnyba tinkamai veiktų. Tarp institucijų pasiektas susitarimas yra labai svarbus. Buvo išgirsta ir grasinimų, kaip žinia, parlamentas buvo savo detalių reikalavimų pateikęs. Taigi norėčiau dabar pasveikinti pranešėjus, paketas pas, parengtas yra tikrai neblogas, mūsų kolegos tai patvirtis, tam pritars ir tikimės, kad po rytaus balsavimo tarnyma dėdėlsant pradės savo darbą. Ačiū ponas Tanukas vienam minutė. Dėkuoju, pirmininkė. Formuojant e, išorės teismų tarnybą e, vyko aistringi debatai. Tačiau aš manau, kad poniai Ašton galima padėkoti ir žavėtis ją, kadangi ji parodė tikrą lyderystės pavyzdį. Tuo atveju, kai visų valstybių narių vadovai tikrai e, pasirodė nekaip. Europos išorių Išorės veiksmų tarnyba yra realybė šiandien ir aš tikiuosi, kad jį rūpins tuo, kad būtų atsižvelgta į Didžiosios Britanijos interesus e, ir teisės. Europos uh, sąjungo nepakankamai yra atstovaujama jungtiniai karalystiai. Be abejo, būtina atstovauti visoms valstybėms narėms, tačiau nepamirškite, uh, kad e, būtina, kad šioje tarnyboje dirbtų gerai kvalifikuoti pareigūnai. Be to, e, būtina užtikrinti yra šios tarnybos finansinį nepriklausomumą, nes būtent e, tokiu, tik tai tokiu, tokiamis aplinkybėmis šią tarnybą galės pasitik, galėsim pasitikėti mes ir kitos pasaulio valstybės. They, Pirmininkas, jūs tikriausiai norėjot pasakyti, kad jungtiniai karalystė yra nepakankamai atstovaujama. O pasakėte, Europos Sąjunga yra nepakankamai atstovaujama. Dėkui, pane předsedo, kolegyně a kolegové. Pane Smastelka. Evropská služba pro vnější činnost představuje se nový nástroj. Ačiū, e, ponios ir ponai. Išorės veiksmų tarnyba yra Europos užsienio politikos institucionalizavimo naujoji išraiška. Čia aš matau du pagrindinius klausimus. Pirmiausia, yra aišku, kad užsienio ir saugumo politika lieka valstybių narių kompetencijoje. Veto teisė vis dar yra taikoma priimant sprendimus esminiais klausimais. Tai reiškia, kad priimant esminius sprendimus, pavyzdžiui, intervencinės priemonės Irake arba Kosovo, klausimų, tuomet e, valstybės narės priima sprendimus. Na ir pagrindinių politinių diskusijų metu išorės veiksmų tarnyba arba nutilės, arba suvaidins antrailį vaidmenį. Taigi man atrodo, kad daugiausiai ginčių kyla dėl diplomatinio korpuso formavimo ir remiantis turimą informaciją panašu, kad naujų valstybių narių vaidmo nėra pakankamai vertinamas. Mintis turėti išorės veiksmų e, tarnybą nebuvo iškristalizuota Europoje. Buvo teigiama, kad tai bus neutral, neutralus sprendimas biudžeto prasme, bet dabar dėja tai nėra neutralus sprendimas. 35 milijonai eurų kainuos papildomai ši institucija. Ir toks skirtumas išryškėja net pradedant veikti šiai tarnybai. Finansinio reglamento ataskaita. Ataskaitoje reikalaujama, kad komisijos vyriausiasis buhalteris ir auditorius dirbtų ir išorės veiksmų tarnyboje. Tačiau aišku tapo Madride, kad išorės veiksmų tarnyba bus visiškai atskira institucija su savo finansais ir su savo auditu. Panašu, kad nėra atsižvelgiama į sutarimus, kurie buvo priimti Madride Ir dabar kyla tam tikra sumaištis dėl to, kokia bus struktūra šios tarnybos. Na ir lojalumo klausimas iš tiesų nėra aiškus. Bet aš nesu nustebusi, nes paprastai būtent mokesčių mokėtojai turi sumokėti už tokios efektyvumo spragas. Ačiū, ponas Hartung. Ačiū, panė pirmininkė. Dėkuoju suteiktą žodį. Kokia liūdna diena. Šiandien kalbame apie naujosios tarnybos finansavimą. Na, o Olandai balsavo dėl Lisabonos sutarties Ir štai dabar, nepaisant to, turime Lisabono sutartį su visa šia tarnyba, kuri mums kainuos labai brangiai. Politiniai lobistai kainuoja labai daug. VVV partija niekada nesutiks, nepritars tam, kad tarnybai būtų skiriamos lėšos. Mes pasisakome prieš šią tarnybą, prieš Europinę supervalstybę, mes pasisakome už demokratiją, už suverenės Europos valstybės. Ačiū. Toliau žodis ponui Kozlovskijui, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandieną kalbame apie išorės veiksmų tarnybos formavimą, tačiau neturime pamiršti, kad nėra užtikrinamas geografinis balansas samdant tarnybos darbuotojus. Šiuo metu iš 15 valstybių narių pasamdytų darbuotojų skaičius yra kur kas didesnis nei tų, kurie pasamdyti iš naujųjų valstybių narių. Galiu pateikti šiek tiek statistinių duomenų du ambasadoriai iš naujų valstybių narių, iš daugiau nei šimto, daugiau nei šimto e, diplomatų. 29 nauji ambasadoriai, iš jų tik tai keturi yra iš naujų valstybių narių ir aš manau, kad tai negali tapti standartu toliau formuojant šios tarnybos darbą. Jeigu norime užtikrinti tinkamą e, geografinę pusiausvyrą, negalime kurti modernios išorės veiksmų tarnybos, kuri veiktų uh, tik tai ginda, gindama kai kurių interesus, ji turi ginti visų interesus. Ir mums tikrai, mes negalime didžiuotis tokią tarnybą. Na ir aš manau, kad per tą perinamąjį laikotarpį, kai nebus tinkamai ir vienodai atstovavimas valstybės narės, galiausiai tas laikotarpis baigsis. Ir tuomet galbūt ateis tas momentas, kai geografinė pusiausvyrą bus užtikrinta. Tuomet ES tikrai galėtų turėti tinkamą balsą pasaulinėje arenoje. Ačiū. Ponas Vigenin. Pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Vyriausiai galiotinė, komisijos vicepirmininkė, ponai komisarai. Šiandieną yra e, paskutinis parlamento posėdis, kur yra kalbama apie išorės veiksmų tarnybos finansavimą ir struktūrą. Nuo ryt mes jau, na, rytoj jau mes balsuosime ir tuomet tikėsimės jau konkrečių rezultatų. Šiandieninės diskusijos parodė, kad Europos parlamentas bus ta Europos institucija, kuri padės, teiks idėjas e, šiai tarnybai, tam, kad ji galėtų efektyviai ir veiksmingai dirbti. Ir tarnybai, kuri galės padaryti ES labiau matomą tarptautinėje arenoje. Išorės veiksmų tarnyba yra konkretus Lisabono starties rezultatas ir visi, kurie pritarė šiai sutarčiai, norėjo, kad išorės veiksmų tarnyba būtų sėkmingas projektas. Na ir baronieniai Aštė norėčiau pasakyti, kad egzistuoja netinkamas administracinis balansas. Dauguma kritikos buvo skirta būtent jums metų pradžioje kuomet jūs tapote vyriausiai galiotinė ir komisijos vicepirmininkė. Tuomet e, naujosios valstybės narės turėjo tik vieną misijos vadovą. Ir jeigu teisingai supratau, dabar yra teigiama, kad nuopelnų principas prieštarauja geografinės pusiausvėros principui. Aš manau, kad tie principai yra puikiai tarpusavėje suderinami. Dėl to, ponė pirmininkė, tikimės, kad jūsų uh, įsipareigojimai duos um, rezultatų. Ačiū, panas Lamsdorf. Vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Svarbiausi Lisabonos sutarties numatyti sprendimai bus gana greitai įgyventinti ir jūs tapsite tiesiog ES užsienio reikalų ministre gruodžio pirmą dieną, tai jau nutiks, linkime jums sėkmės. Daug buvo jau diskutuota, buvo labai nemažai ir naudingų dis diskusijų. Bus, kaip žinia, iš to yra ir naudos. Biudžeto kontrolė dabar taps e, tobulesnė Na ir galiausiai nebus kvotų. Na, aišku, Vokietija ko gero būtų kvotų sistema pasinaudojusi, tačiau aš pasisakau prieš tai. Manome, kad šiuo metu yra pasiekta situacija, kai galima šiai tarnybai pradėti leisti veikti. Aš manau, kad tikriausiai būtų tikriausiai visi būtume daug laimingesni, jeigu krizių valdymo sistema taip pat būtų numatyta įtraukti. Tačiau jau gerai ir taip, kaip yra. Ačiū toliau žodžius ponui Petrovskijui. Viena. Ačiū, e, ponios ir ponai. Mes nuliūdome, kad AFET komiteto narių prašymas dėl geografinės pusiausvėros užtikrinimo pirmoje tarnybos veikimo e, pirmame etape nebus įgyvendintas, nes jaučiamas tam tikras pasipriešinimas. Na ir panašu, kad sudėtinga yra įgyvendinti visas darbuotojų samdymo sąlygas. Solidarumo e, principas ir atstovavimo principas negali būti sumenkintas didesnių valstybių narių egoizmo, diplomatų postų išdalymas. Yra numatytas grinai poniai Ashton Ir Lenkija, pavyzdžiui, gavo tik tai du postus. Taigi kyla klausimas, kokie čia buvo pritaikyti kriterijai komisijos, skirstant postus. Būtent parlamentas sprendžia dėl naujosios diplomatijos biudžeto. Ačiū, ponas Baldasarė. Pusantros minutės. Grazie Presidente. Dopo l'adozione della decisione del Consiglio. Ačiū, ponia pirmininkė. Patvirtinus e, tarybos sprendimą dėl Europos išorės veiksmų tarnybos veikimo, turime dabar keisti finansinį reglamentą bei tarnautojų nuostatus tam, kad tarnyba galėtų pradėti veikti. Tačiau dabar norėčiau apsistoti prie vieno pranešimo aspekto - geografinė pusiausvyra diplomatinės tarnybos. Ko gero, kai kurie kolegos pageidavo kitų kriterijų, pavyzdžiui, pilietybės ir kilmės kriterijus kompromisiniais e, pakeitimais buvo atsisakyta šių kriterijų, buvo pasirinktas geografinės pusiausvėros kriterijus ir lyčių lygybės kriterijus ir buvo atsisakyta nacionalinių kvotų kriterijaus. Ko gero nebūtų buvęs tai tinkamas pasirinkimas, nes štai dabar po 50 metų veikimo pagaliau kūrėme diplomatinį korpusą, e, kuris užtikrins e, tarptautinę ES politiką pasaulinėje arenoje. Tam, kad e, ši sistema veiktų, diplomatai turi atstovauti ES, o ne nacionalinės valstybės narės. Būtent už tai balsavome Teisės reikalų komisijoje rapkai, e, pr, dėl Rapkai pranešimo. Ačiū. Kitas pranešėjas ponas Taler. Viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Mums reikia stiprios ES, kurią sudarytų 27 valstybės narės. Mes linkime visokriopos sėkmės šiai tarnybai, jos reikia ir piliečiams, ES ir visam pasauliui. Kaip galėsime pasirūpinti, kad išorės veiksmų tarnyba būtų mielai sutikta visų Europos piliečių? Kaip galėsime pasirūpinti, kad ji, būtų, kad ji bus sėkminga, kad ji bus Europos elitas? Ta galime padaryti įtraukiant į šią tarnybą visų, ir aš norėčiau pabrėžti visų Europos valstybių narių diplomatus. Negalime dar labiau rizikuoti ES, kai tik tai šešių tautybių atstovai dirba personale. Tik šešios valstybės narės gavos, gavo aukščiausias vadovų pozicijas. Ką pasakytumėte apie kitas valstybės narės, ypatingai naujasias valstybės narės? Aš tikiuosi, kad jūs neignoruosite uh, Europos parlamento komitetų sprendimų. Ir aš tikiuosi, kad bent jau po dešimties metų situacija bus pakoreguota. Mums dabar reikia stipros, stiprios ES, kurią sudarytų visos 27 valstybės narės. Ačiū. Dėkoju, ponas Živėts. Ačiū. Beveik baigėme tos naujos procedūr, nu, tą naująją procedūrą, kūrėme naują instituciją, naują tarnybą. Aš atstovauju Lenkijai, naujai valstybei nariai ir tikrai labai džiaugiuosi dabar matydamas, kaip įsibėgėja ta Europos integracija. Ir ta Europos Sąjungos, Europos Sąjungos institucijų dėrybos dabar leidžia, yra vainikuotos šiuo puikiu rezultatu. Europos parlamentas labai aktyviai dalyvavo šiame procese. Tai yra visų institucijų kūdikis, ne vienos institucijos. Na ir aišku, žaidimo pavadinimas yra integracija. Naujųjų ir senųjų valstybių narių integracija. Na, rezultatas nėra ypatingas. Ne, penketuko negalėtumėme parašyti, matyt, keturi su pliusu. Na ir jūs, ponia e, aš ten turite pasirūpinti, kad rezultatas būtų geresnis, kad sprendimai būtų priimami nuopelnų pagrindų. Ir jeigu matysime, kad žmonės yra samdomi nuopelnų pagrindų, mes neprotestuosime, jeigu patys kompetentingiausi asmenys bus pasamdyti. Pirmininkė, jūs e, jau išeikvojot jiems skirtą kalbėjimui laiką. Pone Flašikova Benova. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komisarai, gerbiama, gerbiama ponė Ašten, mėly kolegos. Šiandieną kalbamės apie projektą, kuris yra unikalus. Kalbamės apie bendrąją užsienio, užsienio politikos tarnybą. Ir turiu pasakyti, kad visi suinteresuoti asmenys, suinteresuotosios pusės buvo išklausytos. Ir galiausiai pranešėjai pavyko parengti kompromisą, kuris tapo visiems priimtinas. Ir aš tikiuosi, kad Europos parlamentas rytoj pritars tam kompromisui. Šiek tiek apgailestauju matydama, kad daug kalbėtojų minėjo tik vieną temos aspektą, kalbėjo apie geografinę, geografinį atstovavimą. Tačiau šio projekto ateiti, ateitis nebuvo tinkamai aptariama ir aš manau, kad ES šiek tiek praranda savo pozicijas ir būtent ši tarnyba leistų ES vėl būti pagrindinę pasaulio veikėją. Ir aš tikiu, kad ponia Ashton pasirinks tokią kolegų komandą, kuri atstovaus ne tik visoms 27 valstybėms narėms, bet atstovaus būtent Europos Sąjungai kaip bendram mūsų projektui. Ačiū. Dėkoju. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Žinoma, daug kolegų susidomėjo šiomis diskusijomis ir matyt visiems pasisakyti nebus suteikta galimybė, taip nutinka gan dažnai. Bijau, kad teks taisy... laikytis taisyklių. Ponas, ponė Kostinger, vieną minutę. Kalbės pirmoji. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba suvaidins pagrindinį vaidmenį ES užsienio ir saugumo politikoje. Na ir siekiančių tikslų reikia aiškių taisyklių tam, kad ta tarnyba galėtų tinkamai dirbti, kad nebūtų trinties. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą finansinės situacijos priežiūrą. Ir šią prasme, ponas Rivelinė ir ponė Greslė parengė pranešimą ir pagrindiniai to pranešimo elementai turi būti patvirtinti. Kalba eina apie metinės ataskaitas, apie veiklos ataskaitas. Ir taip pat e, Europos parlamentui suteikta biudžeto vykdymo patvirtinimo vaidmenį. Taip pat sveikinu tai, kad valstybės narės turės atsiskaityti už jų piliečių kokius tai finansinius nusižengimus. Ačiū. Dėkoju, ponas Hauit. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti vyriausiąją galiotinę už tai, kad laikėsi ilgos tarp parlamentinės diskusijos ir peržengė į kitą salės pusę. Ir tikiuosi, kad šiame parlamente bus žmonių, kurie išskait, suskaičiuos, kiek minučių jūs sėdėjote vienoje salės pusėje ir kiek minučių kitoje salės pusėje. Na ir aš, aišku, aš turiu klausimų dėl šios naujos tarnybos. Norėčiau, kad e, žmogaus teisės būtų akcentuojamos ir taip pat pritariu daugeliu minčių išsakytų kolegų šiandieną. Tačiau ar galiu visiškai pasitikėti, kad sutartis bus, kad tarnyba bus kuriama atsižvelgiant visapusiškai sutartį? Ir aš tikiuosi, kad bus pasisakoma visų ES interesų vardu. Ar galiu pasitikėti, kad jūs, ar galiu tikėti, kad jūs tikrai užtikrinsite atstova, atstovavimo principą ir aš manau, kad aš galiu tuo tikėti. Dėkui. Nun erhält das Wort Herr Weigel. Ačiū, pana Vaigė. Dabar žodis jums. Pone pirmininkė bandant surasti kompromisus dėl finansinio tarnybos pagrindo, e, nebuvo lengva. Lengva, nelengva dėl to, kad sunku mums visuomet suderinti savus interesus, dėl to, kad mūsų istorijos yra skirtingos. Tačiau išmintis, gera valia, sveikas protas buvo pasitelktas ir buvo galima sukurti bendrą pagrindą ir atverti naują ateitį mums visiems. Ir būtų puiku, jeigu ateityje mūsų užsienio politika, Europos vaidmuo pasauliniu mastu būtų pagrindinis mūsų finansinių diskusijų elementas. Pone Ašten, kiti veikėjai formuos šią politiką ir aš manau, kad Europos parlamentas labai domėsis jūsų darbu ir linkiu jums visok, visokio pasiekmės. <laughs> Dėkuoju, aš norėčiau pakalbėti apie išorės veiksmų tarnybos pridėtinę vertę. Aš manau, kad šią pridėtinę vertę reikėtų ir privalėtų e, šį tarnybą kurti e, žmogaus teisų srityje. Ir būtinai tai atsižvelgti samdant darbuotojus bei, rengiant, bei e, samdant darbuotojus. Vystimasis srityje yra labai daug jautrių sričių ir tam, kad į jas būtų atsižvelgta, būtina tinkamai mokyti pareigūnus. Ir aš tikiuosi, kad būtent taip ir bus e, daroma nuo gruodžio pirmos dienos. Dėkuoju. Dėkuoju, panas Paška. Dėkuoju za slovo, vážená pani predsednička. Dėkuoju, pirmininkė. Europos išorės veiksmų tarnyba e, yra formuojama ir šiandien mes kalbėjome gan daug apie šios tarnybos finansavimą. Pone Ašton, men, mes visi turime suprasti, kad būtent valstybės narės finansuoja visas ES valstybė, institucijas. 27 valstybės narės e, skirs lėšų šiai tarnybai. Patinkate jums? Pone Aštan ar ne, bet yra būtent taip. Geografinė pusiausvyrą, apie kurią šiandien buvo daug kalbėta, yra labai svarbi, nes e, jeigu nebus į jas išvelgta, tai gali uh, atšaldyti, atvėsinti kai kurių valstybių narių entuzijazmą. Muchas gracias, señora presidenta. Paskutinis kalbėtojas pagal spontaniškus pasisakymus. Ačiū. Mes visi sutinkame su tuo, kad e, tarnyba, ši išorės veiksmų tarnyba yra mūsų istorinis šansas kurti ateitį. Tačiau, kaip žinia, turime labai blaiviai elgtis šioje situacijoje ir netgi išvalgiai uh, nereikia, kad dabar skirtingos institucijos e, imtų kariauti dėl šios tarnybos. Reikia tiesiog turėti bendrą požiūrį į tai, kaip ES turi būti atstovaujama pasaulyje. Taigi reikia daryti atvirkščiai negu tai, kas, kas buvo daloma, daroma iki šiol. Išgirdome skir daug skirtingų pozicijų ir reikėtų pripažinti ir nuomonių skirtumą. Uh, Ponas Buzekas patarė puikų pranešimą, kuriam visi pritarė šiuo klausimu. Ačiū. Dabar atrodo, kad pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą visi kalbėtojai jau pasisakė. Dabar žodis ponė Ašton, prašom. Uh, Pane pirmininkė, labai trumpai, kalbėdama iš, uh, stovėdama kitoje dabar uh, šios salės pusėje norėčiau padėkoti parlamento nariams už šią labai įdomią diskusiją, kurios su dėliu susidomėjimu klausiausi. Taip, aš suprantu, kad geografinė pusiausvėra, lyčių lygybė yra labai svarbus dalykai. E, be abejo, nepamirštant, kad svarbu yra parinkti pareigūnus, atsižvelgiant jų kvalifikaciją, nuopelnus. Taip, aš pasižymėjau taip pat, kad būtina geriau yra valdyti krizės ir tinkamai tam pasiruošti. Aš pasakiau, kad žmogaus teisės bus uh, nusities raudona gyja per visą mūsų darbą. Aš suprantu, kad jūs norite, kad mūsų tarnyba būtų veiksminga, kuri tinkamai naudotų skirt, jai skirtas lėšas. Ilgus mėnesius mes dėrėjomės ir aš tikrai suprantu, kad jūs norite, kad ši tarnyba pradėtų veikti ir kad ji savo veikloje atsižvergtų jūsų rinkėjų lūkesčius. Ir būtent e, tą aš ir stengsiuos daryti, vadovaudama šiai tarnybai. Dėkuoju, pirmininkė. Herzlichen Dank. Nun erhalten für die Kommission. Ähm Ačiū. Dėkuoju. Dabar Europos komisijos vardu kalbės pirmiausia komisijos narys ponas Levandovskis. Tačiau aš prašyčiau kalbėti trumpai, ponia. Reaction to Aš tiesiog labai trumpai norėčiau sureaguoti tai, ką pasakė ponia Anderson, kuri dėja jau pasitraukė. Ji kalbėjo apie e, biudžeto e, savarankiškumą, ne, biudžeto neutralumą. Taip, iš tikrųjų, mes norėtume, kad ši tarnyba veiktų nepriklausomai e, nuo tarnybos ir nuo komisijos. Mes manome, kad pasiūlymas 2013 metais peržiūrėti finansinį reglamentą tai yra labai geras. Ir tą galime padaryti. Finansinis reglamentas tam neprieštarauja. Tai aš tikiuosi, kad balsavimo rezultatas bus teigiamas rytoj ir daugiau nieko nenoriu pasakyti. Dėkuoju, panas Šefčiovič. Dėkuoju, pirmininkė, aš taip pat norėčiau padėkoti parlamento nariams už jų pastabas ir už labai teigiamą atmosferą šioje salėje. Taip pat dėkuoju ir tarybos atstovams, kadangi tarybos vaidmuo e, šiame darbe buvo labai svarbus. Ir mes priartėjame prie istorinio sprendimo, kuris bus priimtas rytoj. Ir dar kartą dėkoju Europos parlamentui, visiems pranešėjams bei kitiems uh, parlamentarams už tai, kad įvyko tokia įdomi diskusija šiandien. Ir naujai tarnybai norėčiau palinkėti sėkmės ir kloties, o mums visiems linkiu sėkmės formuojant veiksmingą, stiprią užsienio ir saugumo politiką. Tokią politiką, kuri iš tikrųjų padidins mūsų įtaką pasaulinėje arenoje. Ir dėkoju Jums už tai, e, kad Jūs puikiai su mumis bendarbiavot ir tikiuosi, kad mūsų institucijos e, sutelkusios savo jėgas galės pasiekti puikių rezultatų. Ačiū už trumpus pasisakymus. Na ir dabar e, dar žodį suteiksime pranešėjams, kurie sureaguos į diskusijas. Pirmiausia, ponas Rapkai. Ačiū, ponė pirmininkė. Po įžanginio savo žodžio dabar galėčiau dar papildomai du komentarus išsakyti. Vieną komentarą norėjau pasilikti diskusijų pabaigui, pabaigai. Būtent norėjau padėkoti kitiems pranešėjams ir šešėlinėms pranešėjams. Dirbome kaip kolegos, bendradarbiaudami. Ir visuomet yra lengviau eiti į dėrybas, žinant, kad kolegos parems. Tai buvo vienos rimtesnių dėrybų. Na ir antroji pastaba geografinės pusiausvėros klausimas. Ponas Navinskis teigė, kad, na, čia problemų kaip ir nėra. Bet tai, ką mes patvirtinome, turi būti labai atidžiai perskaityta. Nes skaitant visuomet mokomės. Jeigu tik, paž... Jeigu tik tai atidžiai pažvelgsite į tuos dokumentus, pamatysite, kad ten yra teisiškai saistančių sąlygų. Ir aš manau, kad tai atsako į visus jums rūpimus klausimus. Ačiū. Dėkoju, ponė. Dar kartą pakviesiu poną Gualtieri vienai minutiai. Ačiū. Aš esu labai patenkinta šiomis diskusijomis. Manau, kad e, darbas, kurį atlikome, buvo labai sudėtingas, bet kartu ir labai svarbus suderinti skirtingas e, politikas pozicijas tam, kad e, būtų sustiprinta tarnyba ir nekeliant e, pavojaus ES politikos sritims yra labai geras dalykas. Ir tai nebuvo susiję vien tik tai su ES teisė ar administraciniais dalykais ar tiesiog santykiais tarp institucijų. Tiesiog labai svarbu yra turėti tokį instrumentą, kuris tinkamai tarptautinėje arenoje pasinaudotų ES, ES um, potencialu. Ir manau, kad uh, tarptautinių krizių situacijų srityje mes puikiai susitvarkėme. Diskusijos baigiamos. Dėl šio klausimo rytoj bus balsuojama 12.30. Mėly kolegos,